pateiktas, ar turite pastabų? Jeigu ne, tuomet protokolas yra patvirtintas. Toliau pirmininko pranešimai pagal 211 straipsnį. Konstitucinių reikalų komitetas siūlo šitokius, šitokį 107 straipsnio dėl narystės komitetuose ir alternatyvių narių kon, kon, kon, kon, kon, interpretavimo. Jeigu yra vakancija komitete. Tos pačios politinės frakcijos pakaitinis narys gali laikinai užimti tą vietą, kol bus visavertis narys bus paskirtas pagal 106 straipsnį. Jeigu e, ši, toks leidimas yra pagrįstas parlamento sprendimu dėl komitetų skaitinės sudėties ir jis yra skirtas užtikrinti, kad politinių frakcijų narių skaičius, galintis dalyvauti balsavime, būtų lygus tam skaičiui, kuriam buvo skirta teisė turėti frakcijai prieš atsiradus vakancijai šis, ši interpretacija turi būti, bus patvirtinta, jeigu jai nepasipriešins 40 parlamento narių iki kito, kitos sesijos. Lietuvos e, kompetentinkos institucijos pranešė, kad e, ponia Justina Vitkauskaitė pakeis poną Viktorą Uspaskichą nuo 21.